Um, Kolegos, ponios ir ponai. Turime labai rimtą ir svarbę temą. Vienuoliktas punktas mūsų darbo tvarkėje energijos vartojimo efektyvumo ženklinimas. mūsų komiteto nariai pateikė virš 500 pakeitimų šiam pranešimui. Mūsų pranešėjas yra kolega Darijo Tamburano. Ir aš manyčiau, kad tai yra vienas iš svarbiausių mūsų kadencijos parlamento pranešimų, nes energijos efektyvumas yra labai svarbus ir efektyvumo ženklinimas yra labai rimta idėja. Turėtume harmonizuoti sistemą visoje Europos Sąjungoje ir mūsų vartotojams, mūsų piliečiams turėtų būti labai aiškios taisyklės. Ir dabar norėčiau kryptis į kolegą Dario Tamburano, kad mes pradėtume šią diskusiją. Prašom. Ačiū pirmininkė, laba diena visiems, kurie susirinkę salėje ir kurie klausosi posėdžio transliacijos internetu. Jau įsibėgėjo diskusijos dėl energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo reglamento. Labai ačiū 63 kolegoms, kurie pateikė beveik 700 pakeitimų. Supratau, kad e, visi kolegos norėtų papildyti pradinį pasiūlymą ir jį praturtinti naujomis idėjomis. Tiesą sakant, mes gavome ir labai e, plačių e, pakeitimų. Pirmininkas, mielas kolega, kilo problema su vertimu. Kol kas nėra vertimo į visas kalbas. Norėčiau paprašyti vertėjų, sako pirmininkas, paprašyti jūsų kalbėti šiek tiek lėčiau. Pradėkime iš naujo. Nuo pat pradžių pradėkite. Yeah, now. Yes, please. Buon pomeriggio a tutti presenti e a coloro che ci seguono. Labadiena visiems susirinkusiems salėje ir kurie klausosi posėdžio internetu. E, jau įsibėgėjo e, diskusijos dėl energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo. Ačiū visiems 63 kolegoms, kurie pateikė virš 600 pakeitimų. Kolegos norėjo praturtinti e, pradinį pasiūlymą. Na ir tiesą sakant, mes gavome uh, prašymų dėl tokių plačių pakeitimų, kad praktiškai ketvirtadalėje pakeitimų yra siūlomas visiškai naujas tekstas. Na ir e, dėl to tikrai galime e, pranešimą e, praturtinti. noriu pasakyti, kad e, visi kolegos yra nusiteikę ambicingai. Ir iš tikrųjų mums reikia parengti gerą tekstą, kurio pagalba galėtumėm dėrėtis ir su taryba. Daugelis pakeitimų tarpusavėje labai glaudžiai susiję. Ir mes norėtumėm parengti nuoseklų dokumentą. Tikrai norėčiau, kad būtų apsaugoti piliečiai, kad jie pasitikėtų ateitimi Tam, kad, norėčiau, kad būtų sumažinta ir našta įmonėms, kad būtų pradėti naudoti skaitmeniniai dokumentai. Tai yra svarbus tikslai. Na, nu, dabar noriu paminėti, e, kad daugelis pakeitimų buvo susijęs su esminiais pasiūlymo elementais. Tai yra su septintuoju straipsniu, su etiketėmis ir taip pat nauja skalė. Taip pat trečias straipsnis tai yra tiekiai ir platintojai, dvyliktas straipsnis deleguoti aktai ir apibrieštis antras straipsnis. 50 procentų visų pakeitimų būtent buvo skirti šiems straipsniams. Taip pat buvo daug kalbama ir apie rinkos stebėseną, norint atkurti vartotojų pasitikėjimą tai yra penktas ir šeštas straipsniai. Toliau dėl septintos straipsnio. Mes sieksime kompromiso su kolegomis, šiandien dar per anksti plačiau kalbėti, bet diskusijos metu kalbama apie esminius dalykus. Visų pirma, kaip tas naujos skalės kūrimo procesas turėtų būti siejamas su dabartinė persisotinimo rinkoje ir kaip būtų galima nesukelti naujos panikos rinkoje pateikus naujas etiketas. Labai svarbu, kad vartotojai pasitikėtų sistema. Dabar naudojama tokia skalė, kur begalės pliusiukų ir pačios etiketės tampa nebeaiškios. Buvo patikta daug pakeitimų dėl domenų bazės. E, iš tikrųjų, Yra ir tokių kolegų, kurie norėtų apriboti duomenų bazės taikymą. Kaip jau esu sakęs anksčiau, mums atrodo, kad e, yra būtina sukurti skaitmeninę sistemą, kuri iš tikrųjų padėtų ir komisija, ir stebėsinos institucijoms. Ir tam, kad e, pilietis galėtų gauti visą reikalingą e, informaciją apie produktą ir energijos vartojimo efektyvumą bet aišku, reikės ir išimčių kai kurioms e, pramoniniams paslaptims. Taip pat buvo patikta pakeitimų dėl skaidrumo platformos kūrimo. E, Kalbam apie tai, kad informacija ir dokumentai turėtų būti lengviau prieinami. Dabar jau jie yra skelbiami viešai, bet jais labai sunku pasinaudoti. Taip pat daugelis kolegų norėjo, kad būtų užtikrinta geresnė stebėsena rinkoje ir kad būtų vartotojai apsaugoti nuo tokių produktų, kurie netitinka atikties. Piliečiai ir suinteresuotos pusės sakė, kad dabartinė stebėsenos sistema yra gera. Ir aš tikrai tikiuosi, kad pavyks susitarti dėl to, kaip būtų galima užtikrinti geresnę informacijos klaidą tarp nacionalinių institucijų, geresnės vartotojų apsaugos ir svarbesnio vaidmens Europos komisijai, koordinuojančias procedūras ES vidaus rinkoje. Dar keletas elementų. Jie irgi labai pravers diskusijose. Panašu, kad daugelis sutarė dėl to, kad etiketės turėtų būti gerai matomos tiems, kas eina apsipirkti, Ir toje etiketėje turėtų būti aiškiai nurodytas kiekvieno produkto suvartojamos energijos kiekis. Šio reglamento tikslas yra būtent sumažinti bendrą energijos vartojimo lygį. Ir dėl to yra būtinas tinkamas produktų ženklinimas. Taip pat nemažai kolegų sakė, kad reikia pagerinti konsultavimus ir dalyvavimo mechanizmus ir glaudžiau įtraukti parlamentą į šio e, reglamento gyvendinimo stebėsiną. Taip pat baigdamas noriu pasakyti, jog būtina pereiti nuo popierinių dokumentų prie skaitmeninių. Juk gyvename modernios e, visuomenės laikais, Skaitmeniniai dokumentai taip pat padėtų sumažinti ir gamintojų bei platintojų kaštus, o tai taip pat atitiktų ir ES tikslus mažinti e, gamtos išteklių naudojimą. Mėly kolegos, jeigu jums dar kiltų klausimų per ateinančias dienas, melai į juos atsakysiu ir tikiuosi, kad galtinis dokumentas bus subalansuotas, bet taip pat ir ambicingas ir kad bus galima apsaugoti visos ES interesus energijos politikos rytyje. Ačiū. Much, uh, colleague, Dėkui gerbiamam pranešėjui. EPP frakcijos vardu kolega Royal. E, kolega Royal yra šešėlinis pranešėjas. Dėkui. Aš visų pirma norėčiau padėkoti uh, pranešėjai už beprasidedantį, beprasidedantį bendradarbiavimą. Tikiuosi, kad pavyks susitarti, nors ne visi klausimai paprasti. Man svarbu, kad taisyklės būtų paprastos. Nereikia pernelyg komplikuotų, griozdiškų taisyklių. Taigi pasakau, pasisakau už tai, kad reikia mažiau taisyklių, bet kurios būtų veiksmingesnės. Ir tai reiškia, kad ir turime skurti tokį instrumentą vartotojams, kuris iš tikrųjų padėtų užtikrinti veiksmingesnį energijos vartojimą. Dar paminėsiu ir e, įmonės, ir platintojus. Jiems irgi nereikia užkrauti per nelik didelės naštos. Toliau dėl naujos skalės sukūrimo. Rescaling. Čia neturėtumėm uh, sukurti pernelyg sudėtingos sistemos, kuri pareikalautų pernelyg daug kaštų. Juk iš tikrųjų reikės per labai trumpą laiką pakeisti etiketes. Yra tokių produktų, kurie tik tais e, kuriems tik tais praeisiais metais buvo e, pradėtos naudoti naujos etiketės, pavyzdžiui, šildymas rytyje. Mums reikės rasti pragmatinius sprendimus. Kada Europos komisija turėtų imtis veiksmų? Ar visada, ar tik tada, kai būtų išnaudotos visos A ir B grupės etiketės? A ir B grupės klasės? Kada reikėtų kurti naują skalę? Galėtumėm susitarti dėl tokios datos, kuri būtų ne poryt, bet vėliau, gal, pavyzdžiui, po penkerių metų. Nes įmonėms reikia laiko pasiruošti. Uh, Taip pat e, e, turiu pastabą dėl domenų bazės. Likščiol dar nebuvo jokių įrodymų, kad tokios domenų bazės iš tikrųjų reikia. Kai kas tą bazę labai džiaugiasi, bet e, tos domenų bazės kūrimas kainuos, tai kainuos ir Europos komisijai, nes ji turės valdyti tą domenų bazę ir man kila klausimas, kokią prasme ta domenų bazė turi. E, vieno produkto e, dokumentai e, sudaro didžiulį dokumentų sektuvą. Į domenų bazę reikėtų įtraukti tūkstančius produktų. 25 tūkstančiai produktų turėtų būti užregistruoti toje nu, domenų bazėje ir ten turėtų būti patalpinti visų tų produktų dokumentai. Na tikrai nežinau, ar tai būtina. Buvo siūlyta pažiūrėti, kokia sistema veikia Kinijoje, JAF, Australijoje, JAF. Ko gero, kalbant apie tas šalis, tai jos turi tik vieną kontroliuojančią instituciją ir vieną oficialią kalbą. Na, o mūsų domenų bazė, jo turėtų būti naudojamos labai vairios kalbos ir uh, turime daug institucijų. Taigi galbūt reikėtų pagalvoti, ar nevertėtų tokios duomenų bazės atsisakyti. Niekas nesiginčia dėl dabar galiojančios skalės. Ji yra gera, ji veikia, aišku, ji turi trūkumų. Aš manau, kad reikėtų šalinti trūkumus, bet nereikėtų dar labiau visko komplikuoti ir sukurti dar didesnės biurokratinės naštos. Ačiū. SND, madame E, socialistų ir demokratų frakcijos vardu ponė Kirton Dalin, kuri pakeičia ponė Werner, kuri yra šešėlinė pranešė. Dėkui, pirmininkė. Aš Martinos vardu kalbu, jinai šiandien po pietų negalėjo atvykti, dėl to atsiprašo. Pirmiausia, norime padėkoti pranešėjui ir jo komandai už visas įdėtas pastangas čia yra labai didelis reglamentas, 15 produktų grupių jisai apima ir labai svarbu rasti tą pusiausvyrą tarp bendro požiūrio ir į konkrečius produktus orientuotų nuostatų. 17, 7 e, straipsnis, skalės pakeitimas yra šio reglamento e, centras, gavo daug pakeitimų. Mums, socialistam, labai svarbu, kad būtų pakeista visų produktų grupių skalė ir būtų nuostatos skatinančios tobulinti energetikos efektyvumą ateityje. Ir ta skalė turėtų būti suderinta su e, skale nuo H iki G ir e, nuo A iki, e, iki G ir atsisakyti tos trijų pliusų sistemos. Turime e, čia veikti apgalvotai, jei pradiniam skalės pakeitimui nustatysim tam tikrą pereinamąjį laikotarpį, tai kai kurie e, produktai su A plus ir kelių plusų e, klase, tada bus ir toliau 10 metų gaminami, o tose ir, ir gausis taip, kad tose atseit efektyviausiose klasėse bus labai daug produktų. Dėl to e, reikia žinoti, kiek procentiškai parduodama produktų pagrindiniuose dviejose aukščiausiose kategorijose. Mūsų frakcija norėtų užtikrinti, kad būtų stabilumas ir kai skalė bus pakeista ir naujos etiketės e, bus pradėtos naudoti, jų naudojimas tęstusi ne mažiau kaip 10 metų. Tai, o kalbant apie klases, tai visos frakcijos pasisako už tai, kad arba visos aukščiausio energetinio efektyvumo klasės liktų tuščios, arba viena ar dvi efektyviausios klasės liktų tuščios. Manau, kad čia mums pavyks rasti gerą kompromisą, pavyks sustarti su pranešėju ir su šešėliniais. Ir tas pats E, būtų taikytina ir laikotarpiui pakeisti naujas, e, senas etiketės naujomis. Čia siūlomas įvairus laiko terminas nuo savaitės iki mėnesio, manau, dėl to irgi galėsime sustarti dėl deleguotojų ir įgyvendinimo aktų. Pakeitimai rodo, kad e, linkstama link deleguotojų aktų, tam pritarė socialistai ir demokratai. Pakeitimai rodo, kad daugelis politinių frakcijų uh, E, pritarė komisijos pasiūlymui ir šešėlinių pranešėjų sustikime turėtume aptarti tikslą, turinį ir e, siekti kompromiso, e, kad tam kompromisui pritartų kuo didesnė politinių frakcijų dalis, kad turėtume tvirtą poziciją dėrybose su tarybos, nes uh, tos dėrybos tikrai nebus lengvos. Noriu padėkoti visiems už atliktus darbus, tikimės pasiekti kompromiso ir dar kartą atsiprašau Martinos vardu, kad jinai negalėjo atvykti. Dėkoju. Alde. Šešėlinis pranešėjas Filip de Paker. O jūs irgi atstovaujate turbūt Frederikui Federli. Taip mes keičiam savo būvi laiks nuo laiko. Noriu padėkoti pranešėjui už atliktą darbą. Diskusijos vyksta labai konstruktyviai. Tai yra labai gerai. Ir tą parodė diskusijos vakar ir už vakar, kai mums pavyko sustarti dėl kompromiso, dėl vieno iš straipsnių. Mes kaip liberalai, ir tą anksčiau esu minėjęs, aiškiai sakome, kad turi būti etiketę, kuri būtų aiški vartotojui, kad vartotojas aiškiai suprastų ir galėtų priimti informuotą sprendimą ir būtų labiau informuotas negu anksčiau. Energijos vartojimo efektyvumo klasės būtent ir turėtų atspindėti, kiek energetiškai efektyvus yra produktas ir būtent ta informacija turi būti nurodyta etiketėje. Antra, pereimas nuo naujos nuo senos prie naujos sistemos turėtų būti kuo sklandesnis ir kuo mažiau skausmingas tiek tiekėjams, tiek gamintojams, tiek vartotojams. Ir turime aiškiai apibriežti, kada e, vyks tas e, skalės keitimas, per kokį laiko tarpą ir manau, kad čia einame tinkama linkme. Taip pat turime numatyti pakankamai laiko mažmenininkam, kad jie galėtų pristaikyti prie naujų uh, etikečių su nauja skale ir taip pat turime skatinti, kad gamintojai prisimtų atsakomybę ir pateiktų teisingą informaciją. Trečias dalykas, kurį norėjau paminėti, tai turime užtikrinti, kad būtų pasitikima šią sistemą. Taigi rinkos priežiūros institucijos irgi turi tinkamą atlikti savo darbą Žinome, kad valstybėse narėse, rinkos priežiūros institucijose dažnai trūksta darbuotojų, dėl to turime palengvinti jų darbą ir tą padarytų duomenų bazė centralizuota, Europos lygmenių valdoma e, duomenų bazė galbūt nėra geriausias sprendimas ir dėl to aš pateikiu pasiūlymą, kurį tikiuosi kolegos apsvarstys. Mes siūlome, kad informacija liktų pas gamintojus, o tada rinkos priežiūros institucijos galėtų kreiptis dėl tos informacijos ir rasti tokį informacinį sprendimą, kuris būtų primtas, primtinas visiems, tiek gamintojams, tiek rinkos priežiūros institucijoms, tiek komisijai, kuri tą informaciją irgi gaus. O bendrai galiu pasakyti, užbaigdamas, kad turime laikytis pagrindų reglamento, turime pasiūsti Mm, vartotojams aiškius signalus rinkoje, kad jie galėtų priimti informuotus sprendimus, aiškius signalus rinkos priežiūros institucijoms, kad galėtų tinkamai prižiūrėti situaciją ir turime numatyti sklandų pereimą prie naujosios sistemos. Dėkoju. Dėkoju. Neklios Silikijotis, kuris kalbės GUE frakcijos vardus, yra ir koordinatorius, ir šešėlinis pranešėjas. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš pirmiausia norėčiau padėkoti pranešėjai už puikiai atliktą darbą, už parengtus kompromisinius pakeitimus ir taip pat dėkoju jam ir už tai, kad jis bendraudamas su šešėliniais pranešėjais daro viską, kad mes bendradarbiautume kuo geriau, tam, kad galėtume pasiekti e, kuo geresnį rezultatą. GUE frakcija pateikė savo pakeitimus ir tie pakeitimai yra skirti tam, kad ženklinimo sistema būtų pakeista tokiu būdu, kad iš tikrųjų galėtume patobulinti energijos vartojimo efektyvumą ir galėtume geriau apsaugoti vartotojus. Mes pasisakome už tai, kad būtų atsisakyta e, klaidinančių etiketų, etikečių, pavyzdžiui, tokių, kurios e, panašios į CCC etiketą. Mes manom, kad kategorijos turi būti nustatytos labai aiškiai nuo A iki G, tam, kad vartotojui būtų visiškai aišku, koks yra energetinės e, kiekvieno prietaiso efektyvumas, tam, kad jie galėtų geriausiai pasirinkti, kam e, galima išleisti savo pinigus. Taigi, mes manome, kad pasiūlymas uh, perkvalifikuoti, e, pakeisti skalę yra geras, nes e, taip mes padarysime spaudimą gamintojams, e, įmonėms, kurios gamina prietaisus ir pasvausime juos daryti viską, kad prietaisai atitiktų A energetinio efektyvumo lygį. Be to, aš manau, kad mes neturėtume pamiršti, kad dėl uh, labai lankščių dabar taikomų kriterijų, 40 procentų visų prietaisų patenka į A ir B kategorijas. Be to siūloma yra taip pat sukurti naują produktų skaitminį duomenų bazę, kurią galės naudotis visi vartotojai. Mes manome, kad šioje duomenų bazėje reikia teikti informaciją apie visus prietaisus, su kuria galėtų susipažinti vartotojai. Taip mes įdėktume didesnį skaidrumą. Ir galiausiai aš manau, kad mes turime taip pat informuoti vartotojus apie jų teisės, jei jie susiduria su sukčiavimo atvejais. Taip mes užkirsime kelią da, sukčiavimui ir nesažiningam elgesiui, kurie kartais grėbėsi stambios įmonės. Dėkuoju Jums už pastabas, sako pirmininkas. Toliau, pane Bonafer. Ačiū pirmininkė, tikrai pritariu e, tam, ką jūs pasakėte. Tai yra be galo svarbus pranešimas. Ir tas faktas, kaip kad jau uh, sakė pranešėjas, jog yra pateikta 700 pakeitimų, irgi rodo, kad e, Europos parlamento nariams labai aktualus šis pasiūlymas, o taip pat, kad jie supranta, jog šis pranešimas turės poveikio pramonėje, o taip pat rinkai. Uh, Taigi, pasiūlymą, e, tai yra pasiūlymas dėl energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo, e, jis yra susijęs su e, energetiniais tikslais, kaip kad jau sakė ir kiti kolegos. Vartotojas turėtų turėti kiek manoma daugiau informacijos, kad jam būtų lengviau apsispręsti. O taip pat svarbu, kad ir pramonė būtų skatinama išradinėti vis geresnius produktus kurie naudotų vis mažiau energijos. Ir taip pat, aišku, nereikėtų sukurti papildomos biurokratinės naštos. Jeigu mes norime atgaivinti ekonomikos augimą, tai turime skatinti inovacijas, mokslinius tyrimus. Taigi, e, dar beje keletas aspektų šiame pasiūlyme, pažiūrėjau, domenų bazę. Manau, kad čia irgi reikėtų siekti didesnio skaidrumo vartotojams. Man atrodo, kad čia ypač svarbu nepamiršti dviejų dalykų. Taigi, e, ko gero pati jautriausia tema šiame pasiūlyme yra štai kokia. Tai yra skalės pakeitimas. Kaip jau buvo sakyta, Envi komitete, e, aš kaip savo frakcijos šešėlinio pranešėją sakiau, kad um, naujas e, etiketės turėtų būti tokios, kad vartotojas gautų visą išsame ir suprantamą informaciją. Bet nepamirškime, kad rinkoje jau yra produktų Pavyzdžiui, e, neseniai buvo pradėta naudoti nauja sistema e, šildymo produktams, jį naudojama nuo 2015 metų. Reikia atsižvelgti kiekvieną produktų grupę. Tikrai e, nebūtų sąžininga, jeigu į vieną grupę patektų labai skirtinga energijos kiekis naudojantis produktai. Man svarbu, kad būtų sukurta daugiau skaidrumo, kad vartotojas gautų daugiau informacijos. Tai yra vieni iš mūsų svarbiausių tikslų. Toliau. Dar vienas dalykas. Šis tekstas turėtų būti e, e, nusekliai suderintas su kitais klimato energijos ir aplinkos tikslais. Nepamirškime, kad jau kurį laiką kalbame apie žiedinę ekonomiką. Ir e, šis, šiame pasiūlyme e, reikėtų taip pat kalbėti ir apie veiksmingą išteklių naudojimą, perdirbimą bei e, produktų ilgamšiškumą. Ačiū. Uh, for... Ar dar kas nors norėtų pasisakyti? Ar kas nors iš Europos parlamento nori norėtų dar ką nors pasakyti? Panašu, kad ne. Tuomet aš norėčiau sutikti žodį poniai Mari Donelį, energetikos generalinio direktorato direktoriai, kad jie pateiktų mums Europos komisijos perspektyvą. Dėkuoju, ponė pirmininkė, ir dėkuoju Jums už galimybę pasidalinti keliomis mintimis dėl šio dokumento. Mes įdėmiai klausėmės pranešėjų ir pranešėjų pranešėjų pasisakymų ir džiaugiamės, kad e, jūs e, taip puikiai dirbate, nes pranešėjas tikrai puikiai padirbėjo ir stengiasi parengti kuo geresnį dokumentą. Kaip ir jūs, mes turime bendrą uh, tikslą ir mes norime pasiekti realų tikslą, norime pakeisti esamą situaciją. Ir kaip pasakė panas Roila, mes norime turėti didesnį energijos vartojimo efektyvumą, norime, kad pramonė prie to prisitaikytų ir kad vartotojai galėtų sutaupyti daugiau pinigų. Štai toks yra mūsų pagrindinės tikslas ir prioritetas, kuriuos sieksime. Šis teisės aktas siūlo uh, aišku mechanizmą, pagal kurį vartotojui bus teikiama daugiau informacijos, remintis kurią vartotojas pats galės pasirinkti, ką pirkti. Taigi vartotojai patys galės rinktis, ką įsigyti ir jie e, rinksis remdamiesi mūsų teikiamą informaciją. Taigi šis dokumentas yra skirtas paremti e, vartotojui, kuris vaidina labai svarbu vaidmenį rinkoje. Ir esame įsitikinę, kad labai svarbu yra manim, maksimaliai sumažinti. De, E, e, neiškumą vartotojų tarpe. Panas Keliotis ir kiti kalbėjo, kad skalės keitimas, e, naujas ženklinimas yra dalykai, kuriuos reikia tikrai, kuriuos reikia dėkti laipsniškai tam, kad vartotojui viskas būtų aišku. Ir Aš manau, kad e, mums pavyks pasiekti tinkamą susitarimą dėl to, kaip reikėtų keisti tas e, klases naujomis kategorijomis. Dėl duomenų bazės. Čia noriu labai aiškiai pasakyti. E, mes remiame štai tokią logiką, siūlydami šią duomenų bazę. Ir ta, tai yra geresnės teisėkuros logika. Mes panagrinėjome uh, kokio, kokie administ, kokia administracinė našta tenka valstybėms narėms šioje srityje ir kitoje, kitose srityse, apie kurias nesiniai buvo daug rašoma žiniasklaidoje. Ir mes stengiamės e, pasinaudoti naujomis technologijomis tam, kad galima būtų sumažinti tą administracinę naštą, kurį tenka valstybėms narėms. Ir čia mes kalbame apie atitikties e, tikrinimą. Ir antra, mes norėjome, kad uh, informacija būtų teikiama kuo skaidriau ir kad ji būtų prieinama vartotojams. Informacija apie prietaisus ir įvairius gaminius. Ir mes, pažiūrėjome, kad įmonės renktų vienos formos informacinį lapelį ir galime šį pasiūlymą nagrinėti. Ir taip pat būtų labai gerai, jei vartotojai galėtų uh, apsilankę tik viename tinklalapyje surasti visą jiems reikalingą informaciją. Ir e, atlikdami analizę mes pabandėme įvertinti, kiek tokia sistema kainuos e, per metus ir beje tos kalės keitimas nebus pernelik brangus, tai tenai kaštai yra pakankamai e, racionalūs. Dėl kalbos Aš manau, kad e, nauj, e, jei pasinaudosim naujausiamis technologijomis, problemų neturėtų iškilti, nes turime ir mašinio vertimo galimybės ir tuomet vartotojai galės susipažinti su visą informaciją jiems e, tinkamiausia kalba. Taigi, ponė Pirinkė, darbas vyksta labai gerai ir taip yra dėl pranešėjų ir kitų parlamento narių spartaus darbo. Aš manau, kad mes matome, kad pateikti kompromisiniai pakeitimai yra labai pragmatiški ir jie turėtų patobulinti tekstą. Ir tikiuosi, kad netrukus mes galėsime susitarti dėl šio teksto, nes Europos vartotojai nekantriai laukia šio dokumento iš ES institucijų dirbančių Briuselėje. Dėkuoju. Dėkuoju, dabar žodė sutikimės mūsų pranešėjai ponui Tamburano. Gal jūs galėtumėte pakomentuoti vykusią diskusiją? Ringrazio tutti i colleghi e la Commissione. Ačiū visiems kolegoms ir komisijai už pastabas. Kalbėsiu labai trumpai, paminėsiu tik keletą dalykų, kurie mums itin aktualūs. Visų pirma, dėl rinkos stebėsenos institucijų. Na, iš tikrųjų, ne visų valstybių narių institucijos turi vienodus išteklius. Yra e, labiau apsirūpinusios valstybės narės ir yra tokios valstybės narės, kurių institucijos turi mažai išteklių. Dėl to būtina pagerinti rinkos stebėsenos procesus ir veiksmingai keistis informaciją. Uh, tikrai e, būtų netinkama tokia padėtis, jeigu e, viena institucija nežinotų, ką daro kita. Taigi reikia užtikrinti, kad 28 valstybės narės keistusi tinkamą informaciją dėl domenų bazės. E, šį klausimą sprendžia ir pramonės komisija, komitetas. E, Mes e, norime užtikrinti, kad ES ekonomika būtų konkurencinga. Pažiūrėkime, kas darosi Kinijoje, Australijoje, JAV. Šios šalis jau turi domenų bazės. Na, o mes negalime nusileisti dėl domenų bazės. E, Taip, čia reikėtų spręsti daugia kalbiškumo problemą, bet mes tam turime atitinkamų technologijų. E, man atrodo, kad e, tinkama mintis yra papirinius dokumentus keisti skaitmeniniais dokumentais. Tai ateitį nukreiptas sprendimas. Tokie skaitmeniniai dokumentai sumažintų ir pramonės įmonių patiriamus kaštus. Uh, Galbūt e, iš pradžių tos domenų bazės rengimas ir būtų didesnė našta įmonėms, gal tai pareikalautų ir daugiau žmogiškųjų išteklių, bet e, šios pastangos atsipirktų ateityje, nes visas procesas būtų sklandesnis. Dėl to, ką pasakė kolegė Bonafe. Na, aš tikrai tikiuosi, kad e, skaitmeninimo procesas padės lengviau pereiti prie e, žiedinės ekonomikos įgyvendinimo tikslų. Ačiū. Dėkoju, dėkoju kolegai už e, parengtą dokumentą, už sunkų darbą, rengiant kompromisinius pakeitimus. Ir norėčiau pranešti Jums, kad įtri komitete mes balsuosime dėl šio dokumento gegužės 24 dieną maždaug po šešių savaičių plenarinėme posėdėje balsuosime, dar kol kas nėra aišku, kada ta vieta bus patvirtinta vėliau. Ir baigdamas e, nagrinėti 11 darbo tvarkės punktą, aš norėčiau pasakyti, kad mes e, dirbame sparčiau, nei buvo numatyta mūsų darbo tvarkėje. Ir tai neturėtų nieko stebinti dėl to, kad e, nemažai kas susiduria su sunkumais e, bandydamas pasiekti Briuselį. Ir šiandien, kai mes balsavome 10 valandą, mes pastebėjome, kad pirmą kartą per visą savo istoriją mes turėjo, vos turėjome 67 narius. Paprastai balsavimas dalyvauja um, iki 75 parlamento narių. Gal todėl mes ir dirbame sparčiau. Gal taip ir yra gerai, nes e, kai kas iš mūsų turės e, palikti salę penktą valandą ar po pusę šešių, dėl to, kad mes turėsime nuvykti į Bruselio oro uostą. Tam, kad galėtume suspėti į lėktuvus. Uh, Taigi puiku, kad mums e, pavyksta dirbti greičiau. Taigi toliau, naujųjų galimybių energijos vartotojams teikiančių priemonių rinkinio gyvendinimas, 12 darbo tvarkės punktas. Aš norėčiau pasakyti, kad savo iniciatyva rengiamas pranešimas nagrinėjo komisijos parengtą naują komunikatą, kuriame kalbama apie naujų galimybių energijos vartotojams teikiančias priemonės. Aš norėčiau Jums priminti, kad Vasario 22 dieną mums buvo patiktas pranešimo projektas ir norėčiau taip pat visiems pranešti, kad mes pateikėme 448 pakeitimus. Mūsų pranešėja yra ponia Tereza Griffin. Martin Darling taip pat atvyk, prisijungė prie mūsų, todėl aš suramus. Dėkuoju, taip aš pavaduoju kelis e, kolegas šią popietę, dėl to, kad jiems nepavyko atvykti į Bruselį. Tereza dėja negalėjo dalyvauti šiame posėdėje ir jį dėl to atsiprašo. Ir dabar aš norėčiau perskaityti jos parengtą pranešimą. Šis pranešimas yra labai svarbus e, mūsų frakcijai, socialdemokrato frakcijai ir visiems ES piliečiams, dėl to, kad jo tikslas yra atkreipiu dėmesį į tai, kad piliečiai turėtų būti dėmesio centre, kai galvome apie energetikos pertvarką. Energetikos, e, energetikos sąjunga turėtų būti kuriama atsižvelgiant į piliečių interesus. Ir e, keičiant mūsų energetiką, mes turėtume siekti sukurti demokratiškesnę, tvaresnę visuomenę, kuri būtų tarnautų mums visiems. Mes manome, kad mums dar daug ką reikia padaryti tam, kad mes turėtume tikrai kon konkurencingą uh, ir vartotojams palankę mažmeninę energetikos paslaugų sistemą. Nes mes manome, kad tikrai daug ką reikia padaryti tam, kad vartotojai galėtų lyginti įvairių tiekėjų siūlomų paslaugų sutartis. Bet to mes žinome, kad ir tarifai kartais nelaiku yra atnaujinami, nelaiku apie juos yra pateikiama informacija. Bet to mes norėtume taip pat paraginti teikėjus informuoti vartotojus apie geriausius pasiūlymus ir taip pat teikti informaciją apie konkurentų įkainius. Be to manome, kad reikia uždrausti nesažiningą komercinę praktiką, nes mes matome, kad dėl to daugėja skundų, kad vartotojai vis daugiau skundžiasi, kad kartais jiems yra tiesiog įbrukamos tam tikros paslaugos. Uh, Mes manome, kad vartotojai suvoktų, kad sistema priklauso jiems, kad joje nėra didelių kliūčių vartotojams patiems pasirinkti jiems reikalingas paslaugas. Ir manome, kad išmaniųjų technologijų dėgymas neturėtų nuskriausti tų vartotojų, kurie mažiau domisi technologijomis ir kurie, arba kurie priklauso pažeidžiamiausiams grupėms. Mes manome, kad efekt, energetinio efektyvumo priemonės yra labai svarbios. Ir čia be abejo e, reikėtų susirūpinti būstų e, renovavimu. Ir raginame komisiją daugiau dėmesio skirti energetinio skurdo problemai. Ir komisija turėtų parengti energetinių paslaugų a, e, skirtų tiems, kas, kam grėsia energetinis skurdas. A, teikimas turėtų būti palengvintas. Taigi pateikta buvo, kaip minėjote, 448 pakeitimai. Mes siekime su šešėliniais pranešėjais parengti kompromisinius pakeitimus ir Teresa dėkoja visiems šešėliniams pranešėjams. Ji atsižvelgs į visas jūsų šiandien išsakytas pastabas ir mes darysime viską tam, kad būtų parengti geri kompromisiniai pakeitimai, tam, kad Europos parlamentas galėtų patvirtinti labai aišku, labai gerą pranešimą, kuriuo mes reaguojame į komisijos pasiūlymą. Dėkuoju Jums už tai, kad Jūs pavaduojate kolegę EPP frakcijos vardu Šešėlinės pranešėjas Šonas Keli. Dėkuoju, ponė pirmininkė, ir aš norėčiau padėkoti Katin Daling už tai, kad jie mums papasako apie tai, ką Tereza Griffin mano apie šį dokumentą, kur jie parengė ir norėčiau padėkoti pranešėjai už jos darbą, rengint šį dokumentą, už jos norą bendradarbiauti ir siekti suformuluoti gerus kompromisinius pakeitimus. Aš manau, kad mums pavyko susitarti dėl daugybės aspektų ir šiandien mes galime kalbėti apie tai, kad šis IT komiteto rengiamas pranešimas bus tikrai labai stiprus. Visi šešėliniai pranešėjai sutarė dėl šio darbo bendro tikslo. Mes manome, kad jis yra skirtas tam, kad vartotojai būtų įgalinti geriau rinktis. Ir per diskusijas mes išgirdome daug įdomių uh, uh, minčių ir uh, Aš manau, kad kaip ir buvo pasakyta, mes e, tikiuosi galėsime susitarti dėl gerų kompromisinių pakeitimų. Man atrodo, kad būtina užtikrinti, kad vartotojai galėtų naudotis naujų galimybių energijos vartotojams įtikimomis priemonėmis, kad e, sistema būtų skaidresnė, kad galima būtų lyginti kainas, tarifus e, ir kad energija būtų prieinamesnė mūsų vartotojams. Mes matome, kad mūsų energetikos sistemos keičiasi ir vartotojai visoje Europoje nori investuoti į mažas ir netgi mikro ta, e, energijos teikėjus. Ir aš manau, kad tai yra teigiama tendencija, nes ji leidžia mums didinti atsinaujinčios energijos šaltinių dalį mūsų energijos e, šaltinių derinį. Ir vartotojai vis labiau domisi atsinaujinčią energetiką ir todėl čia galima galvėti, gal, galvoti ir apie naujas įmonių verslo modelius. Aš manau, kad šios tendencijos yra naudingos visos, visai mūsų visuomeniai. Ir kai kuriuose sektoriuose susidurime su sunkumais ir reikia padėti jiems juos spręsti. Tai, pažiūrėjau, yra vėjo energijos naudojimas, tai ši problema tenktuoli mano apygardai. Mums taip pat reikia pasirūpinti ir tinklų stabilumu, tam, kad energiją galima būtų perduoti stabiliai Tai būtų naudinga mažiems gamintojams. Tai reiškia, kad mums reikia kurti išmanesias technologijas, kurios užtikrintų kuo didesnį sistemos lankstumą. Ir tai yra labai svarbu, ypač kai, kai mes kalbėsime didengį pranešimą dėl rinkos struktūros. Aš manau, kad vartotojų įgalinimas rinktis teikėja pagal siūlomas sąlygas ir tarifus yra labai svarbu. Ir labai svarbu, kad vartotojai galėtų palyginti įvairius įkainius. Nes taip vartotojas galėtų aktyviai rinktis, o, o ne tiesiog pasyviai reaguoti tai, kas vyksta energetikos srityje. Mes manome, kad kuo geriau vartotojas bus informuotas, su didesnės spaudimais tai darys įmonėms tam, kad jos siektų įgyvendinti ir dėkti naują e, inovacijas. Taigi tai, yra, tai bus naudinga visiems. Mes taip pat norėtume, kad būtų, uh, uh, būtų teikiama vartotojams informacija apie vairius mokesčius, įvairias rinkliavas, kurios uh, įeina, kai skaičiuojama, yra, skai, skaičiuojama yra energijos tarifai. Tai leistų vartotojams pamatyti, kuris pasiūlymas yra jiems, kuris domina juos labiausia. Aš tuoj tuoj baigsiu. Aš nieko dar nenutraukiau šiandien, bent jau formaliai. Ir tikiuosi, kad jūs nekalbėsite dešimt minučių. Gerai, aš turiu dar vieną minučią. Aš džiaugiuosi, kad pranešėja ragina imtis veiksmų, kuriant energetikos sąjungą, tam, kad galima būtų užtikrinti, kad mažmeninės kainos geriau reaguotų daug, daugmenį. E, kaip į didmeninės kainas. Ir manau, kad e, informacinės technologijos turėtų būti geriau panaudotos tam, kad galima būtų aktyviau įtraukti vartotoją į e, e, pertvarkos procesą. Aš manau šiandien, kad mes, Europos Sąjungoje mes turime galimybę sukurti konkurencingą, gerai funkcionuojančią energijos rinką, kurioje energija kainuos labai mažai, kad kad vartotojams reikės daug pinigų išleisti energiją ir taip jie galės e, išleisti pinigus kitur, tai turėtų paskatinti ekonominį augimą. Ir mes manome, kad vartotojai rinksis e, jiems palankiausias sąlygas, taip darys spaudimo įmonėms, o įmonės bus priversos dėkti inovacijas ir kurti naujas darbo vietas. Ir aš tikiuosi, kad mes e, Per kelias atinančias savaitės galėsime baigti rengti šį dokumentą, kuris bus labai naudingas mūsų vartotojams. Dėkuoju, ponė pirmininkė, Jums už kantrumą. Dėkuoju. Alde šešėlinė pranešėja, Ulika Milinar. Bet žinau, Filipas de, Filip Debaker pasirengęs ją pakeisti. Taigi jis šiuo metu yra Angelika. Taip, Angelika yra įdomi asmenybė, taigi mielai ją pabūsiu. Kalbu Angelikos vardu, noriu padėkoti pranešėjų ir šešėliniam pranešėjim, pranešėjai ir šešėliniam pranešėjim už puikų bendradarbiavimą. E, Mums tikiuosi pavyks parengti subalansuotą ataskaitą ir Angelika sako, kad visos šios sistemos centre turėtų būti vartotojas. Turime įgalinti vartotojus, kad jie gautų daugiau informacijos, kad jinai būtų skaidresnė, kad būtų geriau saugomi jų interesai, kad jie turėtų daugiau galimybių rinktis ir taip pat vartotojai turėtų būti aktyvus rinkos dalyviai kartu su gamintojais, investuotojais, suinteresuotosiomis šalimis, nes manome, kad energijos kooperatyvai įvairios finansinio dalyvavimo sistemos padėtų geriau pereiti prie naujų galimybių energijos rinkoje naudojimo. Antra, Angelika galvoja, kad turėtume sukurti labiau decentralizuotą ir lankščią energetikos rinką, kurioje dalyvautų vietos e, atstovai, vietos bendrijos, būtent ten prasideda inovacijos ir su mm, mm, komisijos iniciatyva turėtume bendradarbiauti su merų konventu. Taip pat turime siekti uh, kad mažėtų vartojimo kaštai, kad e, būtų ieškoma sisteminių būdų ir tam naudojamos Europos investicijos, turime turėti galimybę gauti duomenis realiame laike, naudotis įvairiomis kompiuterinėmis technologijomis, išmaniaisiais skaitliukais ir prieta, prietaikomis. Tik 16 valstybių narių naudojami išmanieji skaitikliai, taigi daugelis valstybių dar atsilieka, ko mes laukiame, turime paskubėti. O jei e, iš tiesų vartotojai iškelsim į e, centrą šios sistemos, tai visų išmaniųjų e, skaitiklių ir prietaikų naudojimas dar labiau palengvins jų gyvenimą žaliųjų frakcijos vardu kolega Javo. Dėkui pirmininkė. Ponas Maragal uh, atsiprašo, jis yra šešėlinis pranešėjas, dėl transporto problemų negali čia būti ir aš atstovauju jam. Pirmiausia, norėčiau padėkoti poniai Griffin už puikų bendradarbiavimą. Tikiuosi, kad tęsis konstruktyvios diskusijos ir sugebėsime parengti pranešimą, kuris bus visiems primtinas. Komisija teigia, kad piliečiai turi būti sąjung, energetikos sąjungos centre ir dėl to vartotojams reikia pasiūlyti naujų galimybių priemonių rinkinį. Matome aišku pereimą nuo centralizuotos prie decentralizuotos sistemos kuri leidžia įgalinti vairuotojus, e, įgalinti vartotojus. Mes manome, kad decentralizavimo ir demokratizavimo potencialas atspindi e, dabar šioje rinkoje aktyviausiai veikiančių subjektų interesus tarifų schemos yra dabar, pavyzdžiui, paremtos gamybos pajėgumais, o nerealių, nerealia paklausa. E, taigi turime iš tiesų siekti, kad vartotojai atsidurtų centre, kad tai nebūtų tik tai tuščias šūkis. tas turi atsispindėti visose ES ateities teisės aktuose. Antra, galimybė gauti patikimą ir skaidrį informaciją dėl sutarčių, sąskaitų, e, kad e, vartotojai galėtų aktyviai veikti energijos rinkoje ir priimti informuotą sprendimą. Trečia, vienas mūsų svarbiausių tikslų yra turėti teisinę sistemą, kuri iš tiesų įgalintų vartotojus, kad jie galėtų tapti aktyviais veikėjai šioje rinkoje, tapti investuotojais, suinteresuotomis šalimis ir taip pat, kad jie turėtų teisę ir galimybę kaupti ir parduoti už teisingą kainą e, energijos perteklių. Taip sudarysime palankesnę aplinką savi, energijos savigamybai ir saugojimui. Ir tai irgi yra vienas iš svarbių aspektų. Dėkui, kolega. Pone Kalas yra imko. Atne, atsiprašau, sako pirmininkas. Da, dar steikime žodį gūje šešėliniam pranešėjui Zenito Diguoga, o po to ponia Kalas. Dėkui, ponia pirmininkė. Noriu padėkoti pranešėjai už atliktą darbą. Du mm, esminiai klausimai čia yra. Pirmiausia, tai noras susitelkti į vidaus vartotojus, į nacionalinius vartotojus, nes būtent čia galima imtis geriausių priemonių e, kovoti su piknaudžiavimais ir taip pat skatinti jų dalyvavimą energijos rinkoje. Deja, e, turint galvoje šį antrąjį aspektą, e, pranešime jam neskiriama pakankamai dėmesio, Ir mes manome, kad čia turėtume toliau pažengti į priekį. Kai kalbame apie pereimą prie naujos sistemos, tai kalbame ne tik apie mažesnį taršą ar daugiau saulės baterijų, bet apie tai, kad pereimas prie naujos energetinės sistemos turėtų uh, uh, užtikrinti ir socialinę, socialinę kontrolę ir teisingą uh, paskirstimą, į kurį patektų ir atsinaujinantis šaltiniai. Jei energetikos neištrauksime iš privačių interesų zonos, tai negalėsime rasti veiksmingų sprendimų. Turime atsižvelgti į socialinius ir ekologinius dalykus ir bandyti nutolti nuo tų privačių interesų. Viešosios investicijos neturėtų atsispindėti apskaičiuojant deficitą. Be to, netaip senai m, mm, Europos komisija pasiūlė tokią formulę taikyti e, išlaidoms susijusiam su saugumu matome kareivius gatvėse, tai tokią pačią sistemą turėtume pasiūlyti ir investicijoms, kad turėtume teisingesnę energetinę sistemą, kuri būtų naudinga piliečiams. Pone Kalas rengia e, nuomonė imko komitete šią pačią temą, taigi žodis jums. Labai ačiū. Taip, aš iš tikrųjų e, IMKO komitete rengiau pranešimą tą pačią temą. Uh, E, pranešimas buvo patvirtintas dviem balsavus prieš ir niekam nesusilaikius. Tas pranešimas tikrai trumpas ir aš tikiuosi, kad pane Griffin ras tinkamus kompromisus. Turiu keletą pastebėjimų. Savo pranešime pane Griffin kalba apie tiesioginį e, e, ryšį tarp informacijos teikimo vartotojams ir jų virtimu profesionaliais vartotojais, bet ne visi vartotojai tie, to nori. Taigi vartotojai gali visą šį procesą įsitraukti skirtingų lydmenių. Taip pat tam, kad uh, vartotojai įgytų daugiau galių, jiems reikia informacijos, reikia gauti informacijos realių laikų apie suvartojamos energijos kiekį, naudojantis informacinėmis technologijomis. Taip pat reikia daugiau informacijos ir apie sąskaitas už elektros energiją. Nėra teisinga, kad tokia informacija yra pateikiama tik kartą per metus. Pavyzdžiui, Estijoje mes gauname sąskaitą kiekvieną mėnesį, taigi mes e, turime daugiau informacijos. Taip pat e, svarbu, kad vartotojas geriau suprastų informaciją sąskaitoje tam, kad suprastų, už ką moka. Taip pat reikia e, sažiningiau paskirstyti kaštus tarp vartotojų ir profesionalių vartotojų. profesionalus vartotojai e, turi ne tik pareigų, bet ne tik teisų, bet ir pareigų, pavyzdžiui, dėl e, tinklo. Dėl 20 punkto e, aš patikiau pakeitimą ir noriu pasiteirauti pranešėjos. Ką turiuomenį, sakydama asmens duomenis, ar tai yra asmens pavardė ar adresas, ar e, tai, kiek jis energijos suvartoja. Čia manau, kad reikėtų vadovautis asmens duomenų e, reglamentu. Kai kalbame apie teisę ištrinti duomenis, mes turime suprasti kontekstą. Paskirstimo e, e, sistemo operatoriams reikia tam tikrų duomenų tam, kad jie galėtų valdyti visą sistemą. Tai jeigu jūs atsimsite savo duomenis, tai visa ta sistema gali sužlugti. Uh, Taip pat informacija, kurią galima rasti internete, nebūtinai yra ta pati, kuri yra reikalinga tinklo valdymui. Dėkoju. Toliau komisijos vardu. Pane Ana Koliuči iš Generalinio energijos direktorato, prašom. Ačiū pirmininkė, gerbiami komiteto nariai. Daugiau galių suteikimas vartotojams ir e, su rinka susiję sprendimai yra naujo susitarimo dalis. Mes žinome, kad vartotojai tikisi, kad jie galės pasirinkti, kad jie galės sistemą pasitikėti, kad jie gaus tam tikros naudos, kad sistema bus paprasta. Energijos sistema turi būti lankstesnė. Uh, konkurencingesnė, veiksmingesnė ir labiau orientuota į ateitį tam, kad pasiektumėm 30 e, metų tikslus. Taigi mums reikalingas ambicingas atsakymas tiems visiems tikslams pasiekti. Man atrodo, šios dienos diskusija rodo, kad visi esame nusiteikę ambicingai. E, e, teikėjo pakeitimas, skaidrios informacijos, gavimas, taip pat ir energetinio skurdo mažinimas bei kiti aspektai yra e, be galo svarbus ir rinkai. Apie tai mes kalbame ir savo komunikate dėl ateities, dėl būsimų veiksmų. Aš manau, kad mes turime sutelkti savo dėmesį ties vartotojų reikalais, uh, jis irgi turi turėti galimybę imtis veiksmų. Kalbant apie vartotojus, tai vartotojai turi gauti daugiau galių, jie turi būti geriau apsaugoti, turi turėti tinkamų instrumentų, o taip pat reikia išspręsti ir paskirstimo tinklų problemas. Ypač perinant prie naujos sistemos, kuri būtų pagrista, labiau pagrista atsinaunančiais šaltiniais ir pranešimas, ir pakeitimai, kurie buvo pristatyti šiandien, teisingai pažymė, kad dabar dar yra daug trūkumų šioje srityje. Mūsų sistema nėra konkurencinga, vartotojai sunku pakeisti tiekėją ir dėl to mes turime imtis veiksmų. Man labai patiko daugelis pastabų ir šios dienos diskusija. Aš su didžiuliu nekantrumu Laukiu e, kompromisinių pakeitimų, kurie bus irgi svarstomi. Ir man atrodo, kad e, galutinė pranešimo versija bus tikrai gera. Mane jau dabar labai padrasino šios dienos diskusija. Labai ačiū komisijai. Ačiū visiems už pastabas ir komentarus. E, viską perduosim pranešėjai Teresai Griffin. E, balsavimas įtra komitete įvyks balandžio 21 dieną, o per plenarinę sesiją greičiausiai bus balsuojama dar po mėnesio. Toliau 13 mūsų darbo atvarkės klausimas, tai yra e, Europos gamtinių dujų ir elektros energijos kainų statistikos duomenis ir 2008 metų direktyvos E, panaikinimas, tai yra direktyva dėl tvarkos leidžiančios padidinti dujų ir elektros energijos kainų galtiniams pramonėms vartotojams skaidrumą. Mūsų pranešėja yra ponia Barbara Kapel ir Gerolf Animals. Jis pristatys pranešėjos poziciją, prašom. Ačiū, pirmininkė. Iš tikrųjų, man be galo uh, malonu pad, e, pavaduoti ponę Kapel. Aš paskaitysiu jos kalbą. Ji visų pirma dėkoja tarybai ir komisijai už konstruktyvų bendradarbiavimą likščiol. Taip pat jį dėkoja ir už, gerai, už puikiai subalansuotą teisėkuros pasiūlymą. Ji ir toliau sieks tokio bendradarbiavimo. Statistiniai duomenys yra labai svarbus E, ypač formuojant jautres politikos kryptis. Duomenų e, e, apie gamtinių dujų ir elektros energijos kainas renkami likščiol buvo savanorių švagrindų. Na, o šio reglamento tikslas yra ta savanorišką pagrindą paversti privalomą tvarką. Uh, Taigi tokie statistikos duomenys turėtų būti ateitie renkami privalomai. Taip pat e, yra e, būtina užtikrinti uh, kad e, surinkti duomenis apie e, tai, kokias kainas, e, kokią kainą už gamtinės dujas ir elektros energiją moka namų ūkiai, būtų kokybiški. Reikia kokybiškų duomenų. Ir jos turėtų rinkti kompetitingos nacionalinės institucijos. Pranešimo tikslas yra patikslinti komisijos pasiūlymo tikslus, uh, numatyti prievalės ataskaitas teikiančioms institucijoms bei įmonėms, kurios turi teikti duomenis. Taip pat labai svarbu vengti bet kokių nesusipratimų ir surinkti tokius duomenis, kurios būtų galima palyginti tarpusavyje. Pasiūlyme buvo nepaminėti akcizai, nors jie irgi yra labai svarbus. Reikia taip pat apibriežti, kas yra mokestis arba rinkliava, nes dabar uh, E, gali būti energijos kaina ir neįskaičiuoti mokesčiai. E, reikia tokių statistikos domenų, kurie tinkamai atspindėtų kainos struktūrą. Ir beje, valstybėse narėse dar skiriasi apibrieštis, kas yra kaina, kas yra rinkliava ar mokestis. Pačios valstybės narės apibrėžia, kas yra toks mokestis ar rinkliava. Uh, Ir aš tikiuosi, kad galbūt šį klausimą galėsime išspręsti su šešėliniais pranešėjais. Dar keletas aspektų. Komisijos pasiūlyme nekalbama apie tai, kad e, teikėjas turėtų nurodyti kainos struktūrą. Ta turėtų e, e, institucijos turėtų teikti pasiūlymą dėl to, kad teikėjai E, nurodytų kainos struktūrą, bet prieš tai būtina pasikonsultuoti su suinteresuotomis pusėmis, taip pat ir Eurostatu. Tai galėtų palyginti kainas tarp įvairių valstybių narių. Toliau būtina rinkti duomenis apie stambius vartotojus, kurie nėra namų ūkiai. Taip pat e, naudojant namų ūkiams teikiamas sąskaitas kaip statistinius duomenis yra būtina apsaugoti asmens duomenų konfidencialumą. Ir pranešė teikia pasiūlymą, kaip turėtų būti skelbiami duomenys susijęs su keliais namų ūkiais. Būtina užtikrinti skaidrumą, uh, nešališkumą, e, palankumą kaštų prasme, renkiant statistikos duomenis, kurie yra ir konfidencialūs. E, dar šešėlinių pranešėjų e, susitikime reikės pakalbėti ir apie reglamento 223 taikymas rytį. Taip pat reikia daryti skirtumą tarp namų ūkių ir ne namų ūkių, atskirų sektorių. Reikėtų daryti skirtumą tarp būtinių ir pramoninių vartotojų. Pavyzdžiui, kalbant apie dujų rinką, tai tuomet reikėtų ir išsamesnės informacijos apie paskirstimo sistemų operatorius. Bet aišku, galbūt kai kuriais atvejais tai būtų papildoma našta e, operatoriams. Baigdamas noriu pasakyti, kad pane Kapel dėkoja už jūsų pastabas, ji atsižvelgs į jūsų pakeitimus. Po pirmo e, sustikimo su šešėliniais pranešėjais, pane Kapel parengs kompromisinius pasiūlymus. Ačiū. Dėkuoju. APP frakcijos vardu kalbės, e, yra, e, turėtų kalbėti Kristianis Katniš. Jis yra šešėlinis pranešėjas, bet gal ponas Benson jį galės pavaduoti. Dėkuoju, ponė pirmininkė, ir mūsų koordinatoriaus Kristianis Kadneš vardu. Aš e, jums norėčiau šiuo perskaityti apie tai pareiškimą. Tam, kad mes priimtume gerus sprendimus, politikams reikia patikimų, palyginamų ir savalaikiai atnaujinamų duomenų sistemų. Mes kūrėme energijos, e, energetikos sąskaitą, e, sąjungą ir čia statistika vaidina labai svarbu vaidmenį, nes įleidžia mums geriau vertinti, kaip veikia energetikos vidaus rinka. Reglamento tikslas yra sukurti bendrą sistemą, kurie leistų mums e, rinkti e, ir lyginti statistikos duomenės dėl gamtinių durų, dujų ir elektros energijos kainų e, būtiniams ir nebūtiniams vartotojams. Mums reikia de, suderintos ir skaidrios informacijos apie kainas tam, kad galėtume kurti energetikos sąjungą. Šiandien duomenės apie de, de energijos kainas pramoniniams vartotojams yra renkami. Tačiau būtiniams vartotojams taikomų kainų duomenės yra renkami savanoriškai. Komisija, mano galva, nori patobulinti dabartinę sistemą. Ja siekiama harmonizuoti tam, kad būtų geriau rinkami duomenys apie e, kainas taikomus būtiniams ir pramoniniams vartotojams. Aš norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į du dalykus. Pirmiausia, aš manau, kad labai svarbu yra išlaikyti dabar taikomą ir komisijos e, naudojamą metodologiją, tam, kad duomenys galima būtų lyginti. Antra, duomenės turėtų e, rinkti respondentai ir todėl reikia vengti, kur jiems užkrauti papildomos naštos. Rinkos dalyviai e, jau susidurėjo su daugybė biurokratinių reikalavimų, neturėtume jų dar labiau e, padidinti. Šią informaciją rinkti yra labai svarbu tam, kad e, vartotojai žinotų, už ką jie moka. Dėkuoju Jums už darbą ir aš esu pasiruošęs dirbti su pranešėja ir šešėlinės pranešėjais. Dėkuoju. AKR frakcijų vardu. Šešėlinė pranešėja yra ponia Van Posov. Prašau. Ačiū, ponia pirmininkė.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 Čia reikėtų atsižvelgti ir gyvendinimo, ir deleguotusius aktus. Reikėtų dar pasitarti su pranešėja šiais klausimais. Iš esmės, aš manau, kad šie duomenys apie energijos kainą, kainas mums yra reikalingi ir reikia surasti tokią politiką, kuri būtų taikoma visoje Europos Sąjungoje. Mums reikia konkrečių skaičių apie energijos kainas. Žinome, kad e, kartu su mokesčiais būtent elektros, e, atsiprašau, energijos kainos ir sudaro didžiąją būtinių vartotojų išlaidų dalį. Būtina palyginti taip pat situaciją visose valstybėse narise. Negalime pamiršti, kad e, mokesčiai rinkliavos įeina į valstybių narių kompetenciją. Ir mes nesiekime derinti mokesčių tarifų, aš tikiuosi, bet mes bendradarbiausime su pranešėjai tam, kad pranešimas būtų kuo geriau subalansuotas. Dėkoju, ponas Javal, žalių frakcijos vardu. Ačiū, ponė pirmininkė, dabar aš kalbėsiu kaip šešėlinės pranešėjas atsakingas už šį dokumentą. Ir pirmiausia, norėčiau padėkoti poniai Kapel už parengtą dokumentą ir už bendradarbiavimą. Iš esmės, aš manau, kad e, mūsų požiūris yra teigiamas, nors mes ir norėtume išsakyti kai kurias mūsų galvas svarbės pastabas. Esu įsitikinęs, kad labai svarbu yra nusiųsti aišku signalą komisijai apie tai, kad elektros energijos kainų skaidrumas turėtų būti sustiprintas. Dabar naudojama sistema nėra pakankama ir ji, ji leidžia apsaugoti per nelik daug konfidencialios informacijos ir prisidengdami tuo įmonės nesidalė informaciją, neskelbė jos vartotojams. Bet to aš manau, kad mums reikia pakeisti dabartinę sistemą tam, kad ji būtų nuseklesnė. Ir nurodant kainą, būtina taip pat išskirti įvairias jos sudėdamasias dalis. Ir, pavyzdžiui, galima būtų kalbėti ir, ir apie uh, brandolinių um, radioaktyvių atliekų tvarkymo sąnaudas. Ir aš manau, kad uh, reikia da, branduolinės energetikos kainoje kaino, nurodyti labai aiškiai, iš ko jie susideda. Valstybės narėse esame labai daug skirtumų, e, renkant, duomenys renkami yra skirtingai, o mums reikia, kad duomenys būtų renkami taip, kad galima būtų tuo juos palyginti. Be to pranešėja teigia, kad dėl duomenų kokybės dėl nepakankamos duomenų kokybės galima duomenys rinkti tik pagal būtinius vartotojus ir pramoninius vartotojus. Bet juk vartotojų būna e, e, įvairių. Ir manau, kad ir tarp pramoninių vartotojų taip pat e, esama įvairių įmonių. Tai yra ir mažų ir vidutinių, ir yra labai stambių, daug energijos vartojančių įmonių. Uh, ir į tai reikia atsižvelgti. Bet to reikėtų pasakyti, kad energetikos rinkoje taip pat yra e, e, įvairių nematytų, e, nematomų veiksnių, pažiūrėjau, tai ir valstybės pagalba, ir kokios nors mokestinės lengvatos. Ir būtų tikrai įdomu sužinoti, kiek kainuoja, iš tikrųjų kainuoja kiekviena energijos rušis, kiek kainuoja ją pagaminti. Aš pateiksiu pakeitimus. Ir manau, kad mes galėsime tęsti darbą su pranešėja ir šešėliniais pranešėjais. Ir kad tikiuosi, kad dirbsime taip pat konstruktyviai, kaip mums sekėsi ir iki šiol. Dėkoju. Alde frakcijos vardu kalbės ponas Filip Debaker. Ačiū. Pirmininkė, Aš suprantu, kad jūs manęs nepastebėjote, nes nepasidėjau prieš save teli, pono Teličkos kortelės. Kalbėsiu Pavilo Teličkos vardu, jis negalėjo dalyvauti šiame posėdėje. Jis man, nemano, kad tai yra kontroversiškas klausimas dėl to, kad valstybės narys ir taip jau taiko panašią si, uh, sistemą. Problema yra ta, kad nėra aiškių uh, nuorodų, nu, reikalavimų, kaip reikėtų rinkti duomenės. Kai kurios valstybės narės e, renka duomenės ir apie papildomus mokesčius, ir apie skirtingus kainą sudarančius veiksnius, o kitos valstybės ne. Ir dėl to palyginti duomenės yra labai sunku. Ir Europos parlamentui reikia da, e, gauti statistikos duomenys tam, kad mes galėtume priimti tinkamus politinius sprendimus. Ir todėl e, raginame keisti dabartinę sistemą. Be to, reikia keisti sistemą taip, kad neiškiltų loginių problemų ir sumaišties, nes kartais duomenės patikimi taip, kad negalima atskirti, ar tai, tai yra kainos taikomas būtiniams vartotojams ar pramoniniams. Komisija nori, kad ši praktika būtų taikoma ne savanoriškai, o privalomai. Ponas Teliška galvoja, kad mums reikia taip pat nepamiršti ir geresnės teisėkuros principų, ir kad reikia remtis mokslinio, mokslinio tyrimų duomenimis. Ir tam, kad kaina būtų paskel, paskelbta, reikia, kad ji būtų taikoma trijų vartotojų kategorijoms. Ir reikia taip pat nepamiršti apie būtinybę mums apsaugoti ir mūsų įmonės, ir užtikrinti, kad duomenys būtų renkami taip, kad jos galima būtų geriau, geriau palyginti. Dėkuoju toliau. Pane Sokolova. Dėkuoju, aš taip pat pavaduoju kolegą. Todėl perskaitysiu jo pranešimą. Mums labai svarbu yra sustiprinti uh, vartotojams taikomų kainų skaidrumą ir aš kalbu apie gamtinių dujų ir elektros energijos kainas. Mūsų tikslas yra apsaugoti namų ūkius nuo galimos spekulacijos, sustiprinti konkurenciją ir užtikrinti saugų energijos tiekimą už mažiausią įmanomą kainą. Mes e, manome, kad mums reikia pamatyti bendrą, integru, visą integruotą vaizdą, tam, kad būtų aišku iš tikrųjų, kaip yra apskaičiuojamos kainos. Svarbu, kad va, užtikrinti, kad valstybės narės galėtų koreguoti situaciją savo šalyje, atsižvelgdamos į atliktus įvertinimus. Dėkuoju. Eurostato atstovas e, gal galėtų mums kažką pasakyti ir iš statistikos generalinio direktorato atvykę asmenys gal galėtų taip pat pakomentuoti šį klausimą. Dėkuoju, panė pirmininkė, gerbėjai Europos parlamento na, nariai. Energetika yra viena iš dešimties Europos komisijos vadovavimas pana Junkerio prioritetų. Energetikos sąjungos pakete yra trys iniciatyvos. Viena iš tų iniciatyvų yra uh, atsparios e, ES energetikos sąjungos e, struktūra. Aukštos kokybės palyginami duomenės dėl gamtinių dujų ir elektros energijos kainų yra labai svarb, svarbus, dėl to, kad leidžiamas palyginti situaciją energetikos rinkoje. Jei turėsime išsame informaciją, galėsime priimti geresnius politinius. Uh, ir kitokius sprendimus ir užtikrinti, kad ES iš tikrųjų turėtų atsparę energetikos sąjungą. Eurostatas e, renka duomenys apie energijos kainas ir jau 50 mečius e, renkame tos duomenys. 1990 metais taryba priėmė direktyvą, kurioje apibrėžė procedūrą skirtą padidinti dujų ir elektros kainų taikomų galutiniams pramonės vartotojams skaidrumą ir duomenys apie būtinius vartotojus yra teikia, renkami savanoriškai. Per pastarosius e, e, keliarius metus komisija gavo nemažai neraminančių žinių iš valstybių narių. Jų esmė yra tokia, kad duomenų rinkimas apie kainas sakymas būtiniams vartotojams e, nėra labai tvarkingas, jam reiškilusi grėsmė. Ir todėl komisija nusprendė e, reaguoti tam, kad galima būtų užtikrinti e, duomenų apie e, energijos kainas rinkimo testinumas. Daugiau nei metus vyko įvairios konsultacijos su valstybėmis narėmis tam, kad mes išsiaiškintume, kokiu duomenų iš tikrųjų reikia ir kad kartu užtikrintume, kad galima būtų palyginti renkamus duomenis. Viso to darbo rezultatas yra metodologija, kuri turi užtikrinti vientisą duomenų rinkimą ir pateikimą apie energijos kainas Europos Sąjungoje. Šiame pasiūlyme jau yra taikomi visi principai ir teisinės garantijos kurios yra taikomos vyriausybės renkam, vyriausybė renkamiems uh, uh, statistikos duomenėms. Reglamentas numeris 223-2009 yra mūsų uh, pagrindas. Reglamente yra nurodyta, kad statistika yra renkama laikantis skaidrumo ir rentabilumo principų Taip pat siekiant sumažinti e, administracinę naštą vartotojams ir verslui, taip pat užtikrinant konfidencialumą. Europos parlamento nariai, gerbėjai ponai ir ponios, mes norėtume padėkoti Jums už Jūsų atliktą darbą. Dėkojame poniai Barbara, e, Barbarai Kapel už jos renktą dokumentą ir taip pat dėkojame šešėlėms pranešėjams ir patarėjams. Ir e, jei turėsite kokį nors klausimų apie šį pasiūlymą, mes su malonumu į juos atsakysime. Dėkuoju. Dėkuoju. E, pakeitimų pateikimo terminas yra balandžio 13 diena, 12 val. dienos. O balsavimas įtrė komitete yra 24 gegužės. O plenarnėje sesijoje po mėnesio. Kitas mūsų darbo tvarkės klausimas yra atsinaujinančių išteklių energijos panaudojimo pažangos ataskaita. Tai yra 14 darbo tvarkės punktas. Mūsų pranešėja yra ponė Lopės Bermejo. Norėčiau priminti visiems, kad pažangos ataskaita yra pačių laikų rengiama, nes komisija paskelbs atsinaujinančios energetikos direktyvos peržiūrą. Tos peržiūros rezultatus šių metų pabaigoje. ITRE pirmasis pasikeitimas nuomonėmis vyko 17 kovo Envi komitete. E, taip pat šie klausimai, klausimai svarstomi pagal 54 darbo tvarkos taisyklę. Išskirtinė kompetencija tvarumo kriterijų skrytyje e, biokūrui. 54 straipsnis, išskirtinė kompetencija dėl tvarumo kriterijų. O kita pranešimo dalis yra pagal 53 plus darbo tvarkos taisyklę. Pone Lopes Bermėjo, žodis jums, prašom. Dėkoju pirmininkė. Dėkoju už tai, kad pristatėte situaciją. Norėčiau taip pat padėkoti visiems kitiem komiteto nariam, kurie yra salėje, ypač turint galvoje problemas su transportu. Šis pranešimas atkreipė dėmesį į mūsų nuomonę svarbiausius dalykus ir norėčiau šiandien pristatyti, ką smulkiau pranešime norime pateikti ir kokie bus pakeitimai. Pirmiausia, tai norime, kad būtų geriau apibriešta vietos e, gamyba, miesto energijos efektyvumas mm, energijos gamyba savo tikslams ir vartojimas, toksai vietinis vartojimas vis daugiau vietos randa šio laikinėme gyvenime. Ir mes manome, kad um, smulkiem vartotojams neturėtų tekti per didelę naštą. Kai kalbame apie energetikos politikos E, visuotinę viziją politikos, kuri remia atsinaujinančių išteklių energijos naudojimą, tai čia šios politikos pagrindas turėtų būti vietos valdžios institucijos ir ataskaitoje aiškiai sakome, kad tam turime skirti tinkamą dėmesį. mes norime, kad būtų ES iki 30 metų pereita prie visapusiško atsinaujinančių išteklių energijos naudojimo. 40 procentų nacionalinių lygmenių yra visai pasiekiamas tikslas. Europinis tikslas yra dar aukštesnis. Kalbant apie tas valstybės, kurios netitinka šių siekių, neužtenka jas paminėti. Turėtume taip pat uh, pasmerkti uh, subsidijas uh, iškastiniam kūrui. Taip pat turime siekti, kad uh, valstybės uh, reguliuojančios institucijos neremtų uh, didelių privačių įmonių. Turime siekti, kad modelis būtų savarankiškas, ekonomiškai ir socialiai tvarus. Nu. Ir turime Taip pat siekti, kad būtų kalbama ir apie nacionalinius atsinaujinančių išteklių energijos naudojimo planus. Dėkui. EPP frakcijos vardu kolega Bensenas. Dėkui, pirmininkė. Trumpai norėčiau padėkoti pranešėjai už pranešimo projektą. Aišku, kad mes sutarėme dėl vieno esminio dalyko. Europa turi tapti atsinaujinančių išteklių energijos naudojimo lyderę pasaulyje. EPP pritarė atsinaujinančios energetikos naudojimui, nes taip sumažintume priklausomybę nuo iškastinio kūro, tuo būdu sumažintume ir mūsų uh, ekonomikos taršą, siektume, kad mūsų ekonomika būtų mažai CO2 išmetanti ekonomika. Tai e, skatintų ekonomikos augimą, inovacijas, efektyvų išteklių naudojimą. E, pranešėja ir aš čia esame tos pačios nuomonės, bet pranešėja, mano nuomonė, kai kuriuos dalykus netinkamai pateikė savo e, pranešime. Jis mini, jinai kritikuoja nustatytą 20 procentų tikslą iki 20 metų. Noriu pasakyti, kad 19 valstybių narių e, tuos tikslus pasieks ir dar viršis. Pranešėja nori sugėdinti valstybės narės, kurios atsilieka šioje srityje. Taip pat susidaro įspūdis, kad pranešėja nori šiame pranešime spręsti ir tam tikrus grinai nacionalinio pobūdžio klausimus, pavyzdžiui, grinai, tas, grinai tai, kas aktualu Ispanijai. Mes turėtume uh, siekti, kad uh, pranešimas nesileistų į tokius asmeniškumus. Per paskutinį įtrę uh, komiteto posėdė aš išsakiau atitinkamų komentarų, bet nepastebėjau, kad į juos būtų atsižvelgta. Todėl dar kartą norėčiau APP e prioritetus išdėstyti. Mes tomis temomis pateiksime atitinkamus pakeitimus. EPP frakcijai labai svarbu, kad pranešime būtų aiškiai pasakyta, kad nacionalinė kompetencija apibrėžiant energetikos rūšių derinį turėtų būti išsaugota reikia užtikrinti geresnį, e, platesnį atsinaujinančių išteklių naudojimą, nes e, tai gali e, turėti palankę įtaką energijos kainom, var, už, kurias vartotojai, už kurias vartotojai gauna energiją. Aš manau, kad mes e, galėsime sėkmingai išspręsti su transportu susijusias ir su šildymu bei vėsinimu susijusias problemas, kuriuom pranešime nėra skiriamas pakankamas dėmesys. Pavyzdžiui, visiškai neminima tai, ką parlamentas daro e, šaldymo ir e, vėsinimo ir šildymo strategijos srityse. Tikiuosi, kad pranešėjai atsižvelgs į šiuos komentarus. E, ir tikiuosi, kad mums pavyks susitarti dėl kompromisų. Tikiuosi toliau sėkmingai dirbti su pranešėja ir šešėliniais pranešėjais. Dėkui. Ponas Molnar, socialistų ir demokratų frakcijos e, šešėlinis pranešėjas. Dėkui. Pirmininkė, norėčiau padėkoti už puikų pranešėjos darbą. Manau, kad šis pranešimas yra puikus pagrindas tolesniam darbui ir tikiuosi, kad mums pavyks parengti subalans, subalansuotą pranešimą. Ta metodika, kurią naudoja pranešėja, kuri teigia, kad atsinaujinančio energetikos išteklių naudojimas yra svarbus ne tik aplinkos apsaugai, bet ir sukuriant milijonus aukštos kokybės darbo vietų, pažangių technologijų vystimą taip pat leis užtikrinti ES nepriklausomybę energetikos srityje. Ir tokį požiūrį turėtume sveikinti. Mes taip pat pritarėme pranešėjai, kad nemažai valstybių narių pasieks 2020 metų tikslus. Turime paminėti šalis, kurios daro pažangą ir tas, kurios atsilieka, Vengrija dėja yra tarptų atsiliekančių šalių, kuriuom e, turbūt nepavyks pasiekti šių tikslų. Mes esame pateikę įvairių pakeitimų, nenorėčiau čia leistis į detalės. Dvi sritis norėčiau paminėti. Ir čia išsiskiria mūsų ir EPP frakcijos nuomonės. Mes manome, kad po 20 metų turime išlaikyti saistančius, turime išlaikyti ir numatyti valstybėm narėm saistančius privalomus tikslus, nes praėjusiais metais e, pažangos e, stimulas buvo būtent tie e, numatyti tikslai valstybėm narėm. Taigi turime toliau žengti E, tuo keliu e, siekti nusimatytų tikslų. 27 procentų tikslas ES, mano nuomonė, nėra pakankamai ambicingas, tą noriu dabar pasakyti, bet bet kuriuo atveju turime tuos privalomus nacionalinius tikslus ir mes mm, tuo klausimu patiksime pakeitimui. Taip pat pranešimas turi aiškiai pasakyti, kad reikia šalinti biurokratiją, administracinę naštą tiek uh, ES, tiek vietos lygmenimis, nes tai trukdo atsinaujinti šių išteklių energijos platesniam naudojimui. Mokesčiai už aplinkai e, naudingus produktus iš tiesų nėra e, skatintinas reiškinys. Ir galiausiai tokį simbolinį pasiūlymą norėčiau pateikti. Politikai stengiasi rodyti pavyzdį savo gyvenimu Vašingtonė, Baltosiuose rūmose. Ant stogo pamatysime saulės baterijas. Paryžiuje ant Eifelio bokšto yra vėjo malūnai, vėjo jogainės. Mes turbūt Briuselėje irgi turėtume parodyti pavyzdį Europos institucijos irgi turėtų naudoti atsinaujinančią energiją. Pavyzdžiui, galėtume ją naudoti mūsų pastatų šildymui ar vėsinimui. Tai būtų simboliška, bet tai parodytų uh, piliečiam, kad mes pasiryžę eiti šiuo keliu. Labai Ačiū už pastabas. Toliau EKR frakcijos šešėlinio pranešėjo, prašom. Ačiū. Pirmininkė, jums beveik gerai pavyko ištarti mano pavardę. Pirmininkas. Na, tikiuosi, kitą kartą pavyks dar geriau. Mili kolegos, dėl pažangos ataskaitos ir mūsų reakcijos į ją. Šioje pažangos ataskaitoje kalbama apie teisėkuros iniciatyvas, kurios pasirodys dar iki šių metų pabaigos. Iš tikrųjų, svarbu nepamiršti ir 20 metų tikslų. Šios tikslus reikėtų vertinti ir ekosistemų kontekste. Uh, Būtina atsižvelgti ir į, į teikėjus ir į vartotojus tam, kad galėtumėm sukurti gerai subalansuotą rinką. Pranešėja palankiai vertina pažangos ataskaitą, bet dar reikėtų patikslinti keletą aspektų. Visų pirma, pranešėja remiasi komisijos duomenimis laikotarpį nuo 2013 iki 2014 metų. Ir dėl to, kai kuriuose paragrafuose nėra atspindėta reali padėtis ES valstybėse narėse. Ir dėl to mes teiksime pakeitimų tam, kad galėtumėm patikslinti situaciją. E, Pranešėja nori traukti susijusios socialinės pusės į visus įmanomus sustarimus, bet ar nėra perlenkta lasda? Toliau e, dar vienas dalykas. Mes siekiame sukurti bendrą energijos rinką. Joje yra visai manoma, kad kainos sviruos, e, e, o taip pat yra būtina, kad nebeliktų subsidijų. Dėl subsidijų ir kainų reglamentavimo, tai aš manau, kad tai jau yra praeitis. Mes turime e, leisti rinkai pačiai veikti. Na, o šiaip esu įstikinusi, kad ir toliau e, puikiai bendradarbiausime, kaip ir likščiau. Ačiū toliau Filip de Becker. Gal kartais jūsų pavardę ištariau teisingai. Taip, po kokių penkių kartų jums pavyko. Labai ačiū už suteiktą žodį. Aš pasisakau e, pana Gerbrandi e, vardu, kuris negalėjo dalyvauti. Kaip žinia, e, klimato kaita, e, priklausomybė nuo tiekėjų iš trečiųjų šalių išlieka e, vis dar tikrai sudėtingi klausimai. Ir atsinaujantis energijos šaltiniai gali, išspręsti, gali padėti išspręsti kai kurias iš šių problemų. Ponas Gerbrandi džiaugiasi tuo, kad valstybės Sliupanas Garbrand yra susirūpinęs dėl to, kaip kai kurios valstybės narės siekia 20 metų tikslų. Čia paminėčiau ir e, Ispaniją, ir Prancūziją, ir kitas šalis. ES turi išlikti lyderę atsinaunančios energijos šaltinių technologijų srityje. Bet e, štai, pavyzdžiui, praėjusiais metais Kinija atsinaunančios energijos šaltinių taip pat padarė didžiulę e, pažangą. Ji labai daug ir um, investuoja. Na, o dabar ES į atsinaunančius energijos šaltinius finansuoja ne tiek daug kaip anksčiau. 2015 metais investicijos buvo 60 milijardų eurų, jos yra mažesnės negu kad ankstesniais metais. Europos komisija turi prisimti aiškių įsipareigojimų šioje srityje, o tą turėtų padaryti ir valstybės narės. Ponas Gerbrandi mano, kad ši ataskaita E, turėtų e, numatyti ir e, taisyklės, kurios galios po 2020 metų tam, kad investuotojai galėtų investuoti. Taip pat reikia kalbėti ir apie technologijas, naujas technologijas, Bet dabar tos atsinaujančios energijos šaltinių technologijos kol kas vis dar yra labai brangios laikui bėgant atsinaunančios energijos, e, atsinaunant energiją turėtų būti pajėgi konkuruoti su tradicinė energetika. Toliau bendradarbiavimo mechanizmas dėl atsinaunančios energijos e, direktyvos e, yra numatyti privalomi tikslai, jų gyvendinimas kainuos dėl biokūro, reikėtų irgi pagalvoti, kaip jis susijęs su tikslų siekimu. Mes pasisakome už naujas technologijas, bet taip pat manome, kad reikėtų vadovautis rinka pagrįstų požiūrių. Ačiū. Benedik Javor, šešėlinis pranešė žalių frakcijos vardu, prašom. Ačiū pirmininkė, aš norėčiau padėkoti pranešėjai už šio pranešimo projektą. Manau, kad jis geras pagrindas tolimesniems diskusijoms. Pirmininkė, kad pranešimas pasirodė pačiu laiku ir tą reikia turėti omeny. Tai ne tik ataskaita apie pažangą, apie įgyvendinimą, bet ši ataskaita bus pagrindas peržiūrint, peržiūrint atsinaunančios energijos šaltinių direktyvą. Svarbu, kad ta direktyva būtų peržiūrėta. Ir turėdamas tai omeny, norėčiau dar prisiminti ir Žanklot Juncker pareiškimą, kuris sakė, kad jeigu mes norime, kad Europa kad mes norime, jog Europa taptų lyderę, pasaulinė lyderė atsinaunančių išteklių srityje. Bet kol kas dar taip nėra, ES pralaimė. Mums e, reikia dėti daugiau pastangų tam, kad taptumėm lyderiais atsinaunančios energijos srityje. Tam reikia e, integruoto požiūrio. Reikia atsižvelgti vairius reglamentus, valstybių narių taikomas priemonės, o taip pat ir e, taisyklės dėl e, tinklų valdymo, e, energijos saugojimo. Taip pat reikia daugiau dėmesio skirti ir vartotojams. Vartotojai turi pajėgus tapti profesionaliais vartotojais tam, kad galėtų ir jie prisidėti prie, galėtų prisidėti prie pastangų naudoti daugiau atsinaunančių išteklių. E, Atsinaujančių išteklių. Aš pritarčiau socialdemokratų frakcijos šešėliniam pranešėjui. Taip, mums reikia privalomų nacionalinių tikslų. E, visa pažanga, kurios mes pasiekėme atsinaunančios energijos e, srityje, yra privalomų tikslų pasiekmė. Po 20 metų tų privalomų tikslų nebeliks ir aš dėl to esu tikrai susirūpinęs. Mums taip pat reikia ir atitinkamo finansavimo. Kalbu tiek apie europinį, tiek ir nacionalinį lygmenius. Europinių lygmenių jau yra finansinių instrumentų, kaip kad, pavyzdžiui, Horizontas 2020, struktūriniai ir sanglaudos fondai, EFS ir taip toliau. Uh, E, šie e, finansavimo šaltiniai galėtų padėti naudoti, skatinti naudoti atsinaunančią energiją. Bet tokių paskatų reikėtų ir nacionalinių lygmenių. Aišku, viskas priklausys ir nuo valstybių narių e, nacionalinės rinkos, naudojimų technologijų, taip pat ir vietos subjektų. Atsinaunantis energijos šaltiniai E, yra būdas išvengti energetinio skurdo Europoje. Taip pat svarbu supaprastinti licencijų išdavimo e, e, taisyklės dėl RS technologijų. Taip pat reikia atsisakyti ir tų mokesčių, kurie yra dirbtiniai ir kurie trukdo uh, E, geriau naudotis atsinaunančią energiją. Taip pat reikia ir konkrečių planų. E, tose planuose reikėtų kalbėti ir apie e, energijos iššūkius, ir apie aplinkos apsaugos iššūkius. Taip pat reikia ir uh, nacionalinių bei europinių teisės aktų, kurie padėtų investuotams geriau planuoti investicijas. Dekarbonizacija, ko gero, kelia daugiausia iššūkių e, vykdant energijos politiką. Taip pat reikia nepamiršti ir tarp sektorinių aspektų, jiems reikėtų skirti daugiau dėmesio. Jau buvo minėtas šildymo ir šaldymo sektorius. E, jam tenka esminis vaidmuo plėtojant e, atsinaunančios energijos technologijas. Reikėtų parengti metodologijas šiems sektoriams. Ir dar pridursiu ir transporto sektorių. transporto sektorėje reikėtų naudoti ne vien tik tais iš atsinaunančių šaltinių pagamintą kūrą, bet ir stengtis e, daugiau krovinių perkelti nuo sausumos kelių kitur. E, baigdamas noriu dar pabrėžti, kad tikiuosi puikaus bendradarbiavimo su pranešėja. Labai ačiū. Dėkuoju, jūs galite pasisakyti, kiek tik tai norite. Prašau, ponė. Nes piraklė. Ačiū, ponė pirminkė. Aš kalbėsiu gimtąją graikų kalbą. Dėkuoju, aš norėčiau padėkoti pranešėjai. Aš pastebėjau štai ką. Šiame pasiūlyme yra nemažai spragų. Aš pritariu EPP atstovui, kuris kalbėjo apie tai, kokiu keliu turėtumėm eiti. Mes nenorime kaltinti valstybių narių. Ne, ta, ne to čia susirinkome. Tiesiog norime priminti, kad e, kompetencijos ribos numatytos energetikos memorandume turėtų būti išlaikytos. Be to mes norime, kad vartotojai galėtų už kuo patrauklesnę kainą gauti tokią energiją, kuri jiems yra reikalinga. Ir labai griežtas pasiūlos ir paklausos kontroliavimas netitinka to tikslo. Kolegos kalba apie tai, kad mes turime siekti kur kas daugiau. Niekas neteikia pasiūlymų, pavyzdžiui, skatinti investicijas į atsinaujinančią energetiką. Biokūros, pavyzdžiui, yra visiškai dar neužneišnaudota sritis. be to turime taip pat ir nepamiršti FSI, kuri yra taip pat priemonė, kuri gali padėti mums surasti tinkamą finansavimą, papildomą finansavimą. Tai e, keli tokie pamastymai. Aš esu šešėlinė prinešėja ir aš pateiksiu savo pakeitimus, kur e, išdėstysiu savo mintis išsameu. Dėkuoju. Dabar norėčiau paprašyti, kad panė Marija Madonalė. Dė energetikos generalinio direktorato direktorė mums pristatysiu savo poziciją. Ačiū, ponė pirmininkė, aš norėčiau padėkoti pranešėjai ir tiems, kas pasisakė šiandien. Kaip jūs visiškai teisingai ir pasakėte, šis pranešimas yra itin įdomus, nors ir kiti, be aišku, jūs rengimi dokumentai yra svarbus. Mes šiuo metu dirbame da, rengdami E, atsinaujančios energetikos direktyvą, kuri turėtų būti parengta iki šių metų pabaigos. Ir todėl mes nekantriai lauksime šio pranešimo. Šis pranešimas labai svarbus mums ir Europos parlamento parama mums tikrai labai yra e, svarbi. Jūsų, pažiūrėjau, parama dėl mūsų tikslų siūlomų iki 2030 metų tikrai buvo labai vertinga. Labai svarbu yra turėti stabilų reglamentavimo režimą. E, labai svarbu yra skatinti ir paklausą, dėkti naujausias technologijas. Taip galėsime pasiūlyti Europos vartotojams kuo geresnės e, energetikos paslaugas už kuo mažesnę kainą. Turiu pasakyti, kad galime pasidžiaugti tuo, kad Europos parlamentui šiandien jau rūpi ir vėsinimas ir šildymas, kurie sudaro 50 procentų mūsų energijos vartojimą ir todėl čia reikia tikrai daugiau atsinaujančių energijos šaltinių naudoti. Transporto sektorius taip pat yra nepaprastai svarbus ir čia tikrai reikia siekti didesnės pažangos. Dabar komentuodama konkrečius pasiūlymus, aš galiu pasakyti, kad mes pritarėme tam, kas buvo pasakyta apie vartotojus. Mes matome, kad uh, atsinaujinanti energetika tikrai padeda vartotojams aktyviau dirbti, e, veikti energetikos rinkoje ir e, tai mus džiugina. Be to, mes pritarėme pastaboms e, dėl būtinybės mažinti biurokratiją. Čia tikrai mes irgi manome, kad galime dar būtų kai ką patobulinti ir esame pasiruošę bendradarbiauti su pranešėja. Uh, Ir mes paprastai nurodome Eurostato duomenys, o kaip žinia, tie duomenys kartais e, mažiausiai dviem metais atsisi, maždaug dviem metais atsilieka nuo realios situacijos. Ir jeigu jums reikės šviežesnių duomenų, tai mes jų turime. Mes, pažiūrėjau, turime duomenys iki 2015 metų. Ir, e, ponė pirmininkė, Mes nekantriai lauksime šio pranešimo, tikimės, kad jisai taip pat taps įkvėpimo šaltiniu mums rengiant mano minėtą direktyvą ir jeigu jūs norėsite tolesnės mūsų pagalbos, mes su malonumu jums ją suteiksime. Dėkuoju. Pakeitimus galime teikti iki balandžio 13, valando, 13 dienos 12 valandos. O balandžio 20 nagrinėsime, uh, nagrinėsime pateiktus pakeitimus. Įtri komitete balsuosime gegužės 24 dieną, o plenarinį postą šis dokumentas pateks per antrą birželio mėnesio plenarinę sesiją. Dėkuoju, dėkuoju visiems už jūsų kantrybę. Ji yra beveik tokia pat stipri kaip ir manoji. Puiku, kad mums pavyko išnagrinėti visus darbo tvarkėje esančius klausimus. Balandžio 20-21 dienomis vyks e, kitas mūsų komiteto posėdis. Atsiprašau, aš nepastebėjus, norėtų kažką pasakyti. Pone pranešėja, prašau, taip. Atsiprašau. Anksčiau svarstytų klausimų pranešėjų nebuvo salėje, todėl jūs esate šiokia tokia išimtis, todėl gal aš ir pamiršau suteikti jums žodį. Iš tikrųjų, dar posėdis nebaigtas. Prašau, žodis pranešėjai. Taip, taip, aš jums atleidžiu, aš viską puikiai suprantu, ponė pirmininkė. Labai trumpai, aš tiesiog norėčiau padėkoti visiems už išsakytas pastabas. Labai dėmi klausiausi, pasižymėjau patiktus pasiūlymus. Yra tik vienas dalykas, kurį aš norėčiau pasakyti. Komisija sakė, kad bus peržiūrima, kaip yra renkami duomenys. Na, mes manome, kad Europos parlamentas turėtų taip pat paraginti valstybės narės gerinti situaciją. Vartotojų vaidmens stiprinimas, privalomi tikslai, tai yra labai svarbus dalykai. Ir galime galvoti taip pat ir apie kovą su skurdu, apie palankesnę teisinę sistemą, tokią sistemą, kurioje nebūtų vietos teisiniam neiškumui. Atsinaujantis energijos e, ištekliai suteikia mums galimybės plėtoti žalėją ekologišką ekonomiką. Ir buvo minėta, kad būtent čia mes galime kurti papildomas naujas darbo vietas. Aš nebejoju, kad mums pavyks susitarti dėl kompromisų. Dėkuoju Jums už bendradarbiavimą. Pritariu tam simboliui, kurį parodė kolega. Dėkuoju, dėkuoju Jums už sunkų darbą, labai svarbų darbą, nes rengėte tikrai nepaprastai ir mūsų komitetui, ir visai ES svarbu pranešimą. Kitas posėdis vyks balandžio 20-21 dienomis. Pradėsime dirbti ryte, balandžio 20 dieną baigsime.